Um, naturally, we can try to convince ministers of defense, and sometimes this happens. We can try to convince generals. Very often this happens once that they are retired, that they are convinced that they need to... Tuomet, kai jie išeina į pensiją, kad labai svarbu yra užtikrinti karių teisę jungtis asociacijas. Labai dažnai tai pavyksta tik tai uh, vadams išėjus į pensiją tai padaryti. Tačiau labai svarbu yra įtikinti ir nacionalinius parlamentus, nes būtent nacionaliniai parlamentai priima teisės aktus, tad mes juos turime įtikinti, pavyzdžiui, kaip kad Ispanijoje. Aišku, aš nenoriu pasakyti, kad tai tik mūsų nuopelnas, jog dabar Ispanija garantuoja kariškiams teisę jungtis į asociacijas, tačiau tikrai daug mes dirbame su Ispanija, daug kur vykome ir į parlamentą, ir, ir bent keli susitikimai dieną dažnai vykdavo, nes jiem po to reikėdavo grįžti į salę, vėl balsuoti, vėl. Ir štai dabar turime pozityvų rezultatą, kad ispanų kariai taip pat gali jungtis į asociacijas. Tas bendras darbas tikrai labai svarbus ir kariams, ir vyriausybei. Labai puikus būtų, pavyzdžiui, Lenkijos pavyzdys. Jie nusikopijavo kai kuriuos Vokietijos teisės aktus Lenkijos e, parlamentarai buvo nuvykę e, pas vokiečius, e, klausėsi diskusijų šiais, dėl šių teisės aktų, parsivežė po to tą patirtį ir, ir perėmė ją savo šalyje. Puikus pavyzdys. Gaila, kad Italiją šiandien turėjom paminėti kaip neigiamą pavyzdį. Tikrai dabar turėsime stengtis dirbti su nauju gynybos ministru, admirolu, Aš baiminosi kad e, galiu jau užbėgti už akių ir prognozuoti rezultatą, kadangi žinau tą žmogų. Bet be abejo, mes vis tiek turime stengtis e, dirbti tais klausimais, nes žmonės gali pakeisti savo nuomonę, jeigu dirbi dėl to. Labai dažnai, kuomet kreipiamės į e, gynybos ministrus ar ginkluotų pajėgų vadus, ir, ir labai dažnai ir ginkluotų pajėgų vadai irgi yra asociacijų nariai. Didžiausia problema dažniausiai būna juos pa, įtikinti, pasistengti įtikinti savo kolegas Nes labai dažnai iš tikrųjų jie sustoja ties savo ribomis, kad e, ginkluotosios pajėgos yra šalies reikalas ir mes nenorime kištis į kitos valstybės reikalus, kalbėti su savo kolegomis kitai, kitose šalise. Um, štai, su Portugalija, bet net ir čia mums pavyko per keliarius metus užsitikrinti pozityvų rezultatą. Natūralu, aišku, kad kariškiai yra labai specifinė profesija, jų uždaviniai labai specifiniai, tačiau manau, kad kiek įmanoma, turi būti užtikrintos visos teisės kariškiams. Aišku, kareiviai puikiai supranta, kokios yra ribos, jie puikiai supranta, kad jų situacija yra labai specifinė, kad jie dirba ne pašte, ar kažkokie, kažkokiame biure. Dauguma karių tapo kariais dėl to, kad jie nori būti kariais ir jie supranta, kad jų teisės gali būti apribotos, tačiau prieš apribuojant jų teisės turi būti diskusijos, nes jeigu nėra diskusijų, tai nežinai, kokia yra situacija, su kuo turi ką derinti ir kokia bus nacionalinė situacija. Ir visiškai jau baigiu pirmininkę. Jeigu nėra asociacijų, tai susidaro tokia situacija, kaip kad, pavyzdžiui, turime dabar Italijoje. Kariškių asociacijų nėra, karių niekas negina, tačiau reikia pažvelgti į platesnį vaizdą. Štai turiu ataskaitą. Taip, tai nėra šios dienos susitikimo tema, tačiau turiu ataskaitą mm, misijos į Sardiniją kur į e, ginklų bandymo e, poligoną. Karių ten niekas negina, todėl kad nėra kariškių asociacijos ar profsąjungos. Ten kariai palikti likimo valiai, jie bando kažkaip ieškoti individualių teisų gynimo e, metodų ir Tai yra tokia situacija, kurios būtų buvę galima išvengti, jeigu būtų asociacija ar profsąjunga, kuri dirbtų iš vien su um, vyriausybė, su uh, ginkluotų pajėgų vadais. Tai būtų naudinga ne vien tik tai kariam, bet ir uh, valdžios institucijoms. Yes, you, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad egzistuoja skirtumas tarp viena vertus teisės burtis į asociacijas, o kita vertus teisių pribojimų. Mes kalbėjome apie teisę burtis į asociacijas, o tai apima viską, kas yra susijęs su darbo sąlygomis karinėse paėgose. Mes čia nekalbame apie politikavimą ar politinių partijų palaikymą. Vokietijoje, pavyzdžiui, kariškiams leidžiama stoti į politinės partijas, bet jie negali politinių diskusijų perkelti į kasdienę tarnybą ir tas diskusijas vykdyti kareivinėse. Jie gali savo politinius įsitikinimus reikšti kur tik nori, bet ne tada, kai vadovauja kariams jų tarnybos metu. Norėjau dar grįžti prie to, ką minėjo ponas Galeris. Na taip, gynybos ministros, ministerijos ar ir, ir tos gynybos asociacijos, kariškio asociacijos, tai visuomet vienodai žiūri įvairius klausimus. Bet egzistuoja taisyklės, taisyklės dėl asociacijos kūrimo. Be abejo, asociacijos paprastai prašo daugiau, negu pasirengia yra duoti gynybos ministrai. Tačiau, kaip sakė ponas Galeris, ministerijos sulaukė daug palaikymo iš kariškių asociacijų. Pavyzdžiui, vykstant diskusijoms dėl gynybos biudžeto. Jūs minėjote ir kitą pavyzdį. Pavyzdį dėl įrangos veiksmams, pavyzdžiui, Afganistane. Ir jūs, jūs teisingai paminėjote šį dalyką. Kartais Vokietijoje parlamentarai Bundestage ir asociacijos išsprendžia problemas, kartais priimdami sprendimus, kurie ne visada atitinka ministerijos valią. O galiausiai rezultatais lieka patenkinti visi. Tad manyčiau, kad svarbiausia yra užtikrinti skaidrumą jums parlamente. Italijoje verta įrodyti ir parodyti, kad nėra ko bijoti, kad susikurs e, kariškių asociacija, kuri bus puikiai organizuota, nes juk niekam neketina kenkti. Dėkoju. Grazie, prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Principą aš pritariu kolegoms, kurie kalbėjo prieš mane. Ponas Gualtieri, aš norėčiau dar, jeigu galima pateikti konkretų klausimą, norėčiau, kad uh, Geriau būtų išaiškintas skirtumas juridinių požiūrių tarp e, tie, tie skirtumai mūsų atitinkamų struktūrų nuo Vokietijos karinių e, struktūrų. Kas skiria jas ir juridiškai ir ne. Atstovavimo sistema yra vidinė tam tikra sistema ir jinai atsiranda jau per, rink, per rinkiminės sistemos uh, prizmę ir galim, aišku, ilgai kalbėti apie tas vidinės e, struktūras, kurios e, atsiranda remiantis demokratinėmis taisyklėmis. Aišku, pakanka tik tai pagalvoti apie visus e, centrinės sistemos struktūrų niuansus, tačiau žinom, kad Italijoje dabar kalbant apie referencinę sistemą, tu, turime e, darbo teisių tarybas. Aišku, kad atstovavimas karinėse struktūrose yra pripažintas Tačiau turime suprasti, jog čia kalba sukasi apie du subjektus ir jų e, teisės gynimą bei reguliavimą. Tuo tarpu jie nėra lygia teisė į subjektą, vienas iš jų turi viršenybę. Ir kai kurie sprendimai ir dokumentai yra pasirašomi ne e, darbuotojų, kariškių atstovų, o jų hierarchijos štabo. Ir būtent tai mes konstatavom pastaruoju metu. Aš taip pat suprantu, kad e, kyla kai kurie klausimai, kurie turėtų versti žmonės labiau galvoti. Žaidimo taisyklės numato įstatymas, įstatymas numato trejų metų rinkiminį laikotarpį ir valstybė negali čia e, kištis. Ir kalbant apie vyriausybės galias gynybos srityje, tai šitie dalykai taip pat nėra aiškiai apibriešti, čia daug kas diskutuotina. Ir aišku, kalbant apie atstovavimą ir demokratinės taisyklės, tai turi būti bazinės bent jau taisyklės taikomos, tačiau tai, kas vyksta, yra iš esmės nutylima pas mus. Ir dabar grįžtant prie, e, prie to, ką sakė mano kolegos ir prie, prie laisvės aspektų, aš manau, kad atstovavimo reikalai patikėti asociacijai arba e, profsąjungai patikėjimas tų teisų gynymo nekelia jokio pavojaus nei e, stabilumui karinių pajėgų, nei, nei jų sanglaudai ar kam nors kitam, nei, nei, nei disciplinai, nei, nei kitiems aspektams. Aš e, manau, kad e, visuomet, aš manau, kad visuomet tas atstovavimas būna naudingas, todėl kad e, yra išklausomi e, darbuotojai. Ir mes, aišku, labai atsiliekame dar šioje srityje, labai atsiliekame, pavyzdžiui, nuo pramonės sektoriaus ar žemės ūkio. Aš e, manau, kad profsąjungos, valstybinės be kita ko profsąjungos įrodė, jog jos e, yra labai teigiamas dalykas ir mes Italijoje turim patirties e, šioje srityje ir žinome, e, kaip, kaip galėtų būti. Ir, tačiau Italijoje labai priešinamasi dar yra šitiems protestams ginkluotose pajėgose. Mūsų hierarchija, mūsų generolai turėtų suprasti, jog e, ir profsąjunga, ir, ir asociacija šiame sektoriuje būtų taip pat tam tikras teigiamas e, dalykas, tai irgi yra privalumas. Kalbant e, apie įstatymus, 23 valstybių vadovai drįso e, parašyti e, Sandro Bertini prezidentui tuo, tuo, tuo metu, kad nebūtų 78 metų įstatymas priimtas, tačiau nuo to praėjo labai daug laiko, pasaulis pasikeitė, tačiau e, vis dėlto tas priešinimasis ir nenoras, kad tos teisės būtų ginamos, išlieka. Ir aš manau, kad Europos parlamentas, turint omenyje tai, tai ką sakiau, aš puikiai ir disciplina, e, užtikrinama ir kad turi būti tam tikras teisų apribojimas kariuomenėje, nes tai yra specifinės rytis, tačiau tos teisės neturi būti absoliučiai eliminuojamos. Tai e, visą tai e, įtvirtina visi tarptautinės darbo organizacijos e, teisės aktai, tarptautiniai teisės aktai ir būtent tai turi būti įtvirtinta kariniam sektoriui. Dėkoju. Norėčiau padėkoti mūsų visiems trims svečiams už pateiktą informaciją, už įdomią šios dienos diskusiją. Tikimės, kad jūs kada nors kitą kartą e, vėl atvyksite į mūsų komitetą diskusijoms šią temą ar kurią nors kitą. Dėkuoju. Ir dabar trumpa pertraukėlė iki kitos darbo sesijos pradžios. Bien, chers collègues. Euh... Gerbiami kolegos, grįžtame prie darbo, prie labai populiarus temos. Man malonu priimti mūsų komitete majorą Johiną Botą ir poną Verdierą, pulkininką. Kalbėsime apie Europos oro transporto vadovavimo struktūrą Eidhovenė, netoli nuo čia įsikūrusią. E, pooling ir sharing vadinamoji savoka yra labai populiari pastarųjų metų, kitaip tariant, išteklių telkimas ir dalymasis jais. Ir apie tai diskutuosime Strasbūre kitą mėnesį ir ten sukaupta tame e, oro transporto vadovavimo struktūroje sukaupta patirtis mums atrodo labai įdomi. Ši struktūra atsirado prieš daug maž metus, šiek tiek daugiau nei metus, tad turėčiau paklausti, kokia yra jūsų to darbo patirtis, kaip ta struktūra kūrėsi, ko galime būtų pasimokyti ir ką būtų galima, pavyzdžiui, perkelti į kitas rytis kaip būtų galima konkrečiai panaudoti šią vadovavimo struktūrą. E, tai yra tie klausimai, kuriuos kiekvienas iš mūsų mielai jums užduotų. Nes tai yra tie klausimai, apie kuriuos plačioji visuomenė žino nedaug. Galima dėl to tik apgailę stauti, tačiau atižvelgiant į biudžeto e, apribojimus, organizacinius apribojimus ir panašiai, e, su tuo susiduria mūsų kariuomenės įvairiose šalyse. Aš manau, kad ši struktūra bus tikrai labai įdomi. Jums žodis, ponė generolė. Uh, Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man tikrai labai džiugu pasinaudoti šią galimybę dalyvauti diskusijose su jumis šią vėlyvą popietę. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų malonius žodžius, už įvadą labai miela. Norėčiau pasakyti, kad nesu transportininkas iš profesijos. Esu naikintuvo pilotas ir 39 metus siekia mano karjera karinėse pajėgose. Esu vadovavęs karo akademijai ir štai dabar Esu dirbęs taip pat atstovų spaudai gynybos ministerijoje ir taip pat mano paskutinės pareigos prieš perimant šias buvo e, atsakingos mens Afganistane pareigos. Tai štai dabar mano asmenyje matote pavyzdį vadovo tokios struktūros, matote taip pat, kaip, kaip verta kurti tokią struktūrą ir kaip galima iš tiesų įgyvendinti šį išteklių telkimo ir dalymosi jais principą. Mes e, galėtume šiandien pasakyti, kad Europos oro transporto vadovavimo struktūra yra tikrai unikali. Tai yra tvarus politinis ir karinis sprendimas. Mums reikia tokios struktūros, reikia atsižvelgti abu aspektus - karinį ir politinį, jeigu norime sėkmingai gyvendinti tą išteklių telkimų ir dalymus jais iniciatyvą. Yra būtina, kad būtų galima kalbėti ne tik apie efektyvumą, Bet taip pat reikia pateikti nuolatos įrodymus apie tai, kad vadovaujame efektyviai ir kad ištekliais dalymasi efektyviai. Kitaip tariant, mes žinome, kad išteklių dėja mažėja. Tačiau turint bendrą struktūrą, juos galima panaudoti efektyviau, galima daugiau investuoti į mokymus, galima investuoti į turimas priemonės ir tai padeda sėkmingai veikti tokiuose vietose, kur iššūkiai yra didžiuliai. Kalbant apie politinius aspektus, norėčiau pabrėžti štai ką. Mes remiame šią iniciatyvą, kuri gali būti sėkminga. Aš manau, kad ta išteklių dalymus iniciatyva yra sėkminga. Galime atsižvelgti, galima matyti, kaip keičiasi karo pajėgų struktūros atskirose valstybėse narėse, keičiasi organizacijos. Ir Prancūzija, Vokietija, Belgija ir Olandija, turėdama šią bendrą struktūrą, pasiekė geresnio efektyvumo. Svarbu, kad būtų skiriama laiko ir kad būtų valios turėti tokią struktūrą ir su ją sėkmingai dirbti. Norėčiau pasidalinti šią patirtimį su jumis, nes visi žinome, kiek spaudimo yra patiriama, jeigu nori ką nors įgyvendinti. Europos oro transporto vadovavimo struktūroje vyko diskusijos. 90 devintaisiais metais, kai reikėjo priimti strateginius tam tikrus sprendimus, kai vyko Jugoslavijos įvykiai, mes jau pradėjome tada galvoti, kaip sutaupyti dalį lėšų. Tuomet dvi šalis, Vokietija ir Prancūzija, pasakė, kad mes štai norėtume dalintis savo pajėgumais oro transporto srityje, o gal ir dar daugiau. Galiausiai norima E, pasidalinti kai, kurias, e, kai kuriuos įgaliojimus tarpusavį. Vėliau paaiškinsiu daugiau šiek tiek, ką tai reiškia. Mm. Ir paskui, ponė pirmininkė, galėtume kalbėti apie tos dalykus, apie išteklių telkimų ir dalymas iniciatyvą, kuris, kur, kuris jau, kur, apie tą iniciatyvą, kuri jau yra visiems daug maž žinoma. Uh, Mes, mes žinome, kad ši iniciatyva atsirado dėl to, kad mažėjo išteklių, mažėjo pajėgumų ir kad efektyviausias dalykas buvo pradėti jais dalintis. Buvo imtasi iniciatyvos, buvo prisimti tam tikri įsipareigojimai, tai reiškia, kad kariniai pajėgumai turi, turi būti atitinkamai tvarkomi, kad būtų galima susidoroti su užduotimis. Visa tai nėra nauji dalykai Taip pat buvo sulaukta šiokio tokio spaudimo iš jungtinių valstijų e, ir ponas Gates, gydymus ministerijos atstovas atvykęs į Briuselį kalbėjo apie tai, taigi buvo sukurta Europos oro transporto vadovavimo struktūra ir tai yra vienas iš gerų pavyzdžių, kaip galima keliom šalims efektyviai bendradarbiauti, dalintis pajėgumais ir ištekliais. Tad šis principas pajėgumų telkimo ir dalymosi yra tikrai puikus pavyzdys. Transporto vadovavimo struktūra e, e, dirba prie abiejų aspektų šio principo, prie pajėgumų telkimo ir vėliau parodysiu, kiek tų išteklių mes ir pajėgumų mes kontroliuojame, jie visi yra sutelkti viename krepšelėje, jeigu taip galime pasakyti, ten vadovauja viena nustatyta vadovavimo struktūra. Ten bendradarbiaujama, telkiamos e, kelių rūšių kompetencijos rytis, tai čia mes kalbame apie pajėgumų telkimą. Ir dabar dalymasis yra antras šio principo aspektas. Tai reiškia, kad mes kalbam apie tai, kokiais ištekliais dalintis. Taip pat čia kalbama ir apie, pavyzdžiui, medicininio evakuavimo klausimus, kai tenka to užsimti. Vokietijos ir Prancūzijos pusė, pavyzdžiui, gali tokias paslaugas suteikti pagal išteklių ir, ir pajėgumų dalymosi egzistuojančias programas. Pavyzdžiui, tuomet atpuola poreikis kitoms šalims pirkti tą brangę įrangą transportavimui ir, ir, ir jos žino, kad tam tikras funkcijas už jos gali atlikti kitos projekte dalyvaujančios šalis. Kai dėl karinių krovinių pervežimo, norėčiau pabrėžti štai ką. Pinigų sutaupyti čia nėra lengva, nes Daug kas priklauso ne nuo politinės valios. Daug kas jaučia pagundą įtraukti savo šalies karinės pajėgas į vienas ar kitas operacijas. Tačiau vėlgi reikia nepamiršti, kad išteklių mažėja, pajėgumų mažėja ir juos panaudoti reikia kuo efektyviau. Pavyzdžiui, kaip dėl karinių situacijų. Mes skrendame į tam tikras zonas ir mes, mes esame dalyvavę operacijose deviniuose šalyse. Mes ten egzistuojančio, mes ne, neužtikriname turimo turto kontrolės. Ir galiausiai norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes, iš, mūsų ta struktūra tikrai teikia naudos daugelį šalių. Mes, mes neatsisakome savo suverenumo vykdydami šį bendradarbiavimą kaip šalis. Tiesiog mes turime dirbti kartu, matydami bendrą viziją ir turime pasižiūrėti, kaip galime visi išlaikyti savo išteklių, žinodami, kiek jų turime ir kaip efektyviai jais dalintis. Ponios ir ponai, tai štai mūsų misija ir yra tokia, kaip aš apie ją kalbėjau. Norėčiau pabrėžti, kad 99 metais mes pradėjome nuo Vokietijos ir Prancūzijos iniciatyvos. Ir tuomet viskas prasidėjo nuo smulkių dalykų. 2010-aisiais buvo ta struktūra sukurta tokia, kaip ji yra. Nes anksčiau ji buvo kitokia, buvo mažesnė, buvo. Ji keitėsi ir vystėsi, kadangi mumis buvo jaučiamas pasitikėjimas. Oro transportas yra tas rytis, kur istoriškai iš keletą šalių bendradarbiaudavo kartu, jau nuo seno taikydamos tą išteklių ir pajėgumo telkimo ir dalymosi principą. Bendros operacijos, kai turima, kai remiamosi tais pačiais kultūriniais principais, e, jau buvo naudotos seniai, seniau ir, ir jos pasiteisino. Mes žinome, kad kariniais terminais kalbant, vykdant kontaktinės operacijas svarbu vykdyti e, centralizuotą kontrolę, bet kartais veiksmai turi vykti decentralizuotai. Tad norėčiau taip pat jums pasakyti, kad oro transport sporto srityje egzistuoja tam tikra bendra darbo su kitais kultūra. Ja pradėjo puoselėti prancūzai ir vokiečiai, naudojamasi turimais ištekliais ir, pavyzdžiui, e, skelbsint tsunami aukas, telkiant pagalbą Afrikos šalyse, mūsų lėktuvai skraidė, kartu buvo pasitelktos bendros pajėgos. Buvo pasitelktos tam tikros standartizavimo priemonės, harmonizavimo procedūros ir Pavyzdžiui, jeigu Belgijos lėktuvai yra kad atskiros šalis pripažįsta vienos, viena kitos atliktą sertifikavimo darbą ir, pavyzdžiui, Belgijos sertifikuoti lėktuvai yra pripažįstami tinkamais naudoti ir kitose šalise partnerėse. Uh, Ir, pavyzdžiui, Vokietijos lėktuvai, jeigu buvo pakrauti kitoje šalyje, gali sėkmingai grįžti į bazę ir arba skristi per kitas teritorijas. Ir, pavyzdžiui, tuomet tarptautinė oro transporto organizacija e, yra paskelbusi savo taisyklės, kuriomis visi remiasi ir, ir didesnių problemų dėl, dėl standartizavimo nei, neiškyla. Ne šalis narės, tos oro transporto vadovimų struktūros pasidalyja atsakomybę, kuri apima be kita ko ir operacijų kontrolę. Mes taip pat nustatome planus, koncepcijas ir taip toliau ir panašiai. Pavyzdžiui, galbūt kokie, kokia nors šalis paskelbs, kad mes norime atsisakyti vadovavimo tam tikroje srityje ir tą vadovavimą norime perkelti Europos oro transporto vadovavimo struktūrai. Mes į tai atsižvelgėme ir tokius prašymus nagrinėjame. E, tai paprastai pasiteisina, siekiant optimizuoti mūsų veiksmus ir siekiant sutaupyti išteklių. Kaip jau sakiau, jeigu norite įgyvendinti, kas yra numatyta, reikia turėti tam tikras taisyklės, jos buvo parengtos komandos Prieš kurį laiką labai kvalifikuotos komandos buvo Prancūzija, Olandija, Vokietija ir Prancūzija parėmė numatytas, numatytą koncepciją. Buvo įdėkti du ramšiai, kurių vienas funkcinis, vienas operatyvinis. Ir tuomet Šalis atsisakė dalies savo suverenumo tam, kad galėtų bendrai vykdyti operacijas. Šalis šalis pasirūpina, kad būtų pateikiami reikiami ištekliai, kuriais Europos oro transporto vadovavimo struktūra galėtų naudotis. Šalis pačios gali nuspręsti, kiek, kokią, kokio dydžio turtą patikės mūsų struktūrai jos gali bet kuriuo metu atšaukti e, savo e, sprendimą. Ir be abejo, kai kreipiamas į jūsų klausimą, ar verta bendradarbiauti su jumis, mes atsakom taip. Jeigu, jumis, jeigu jūs mumis pasitikite, tada taip. Ir tokio bendradarbiavimo pavyzdžių yra. Kita vertus, kalbant apie funkcinį ramstį, Mūsų darbo sritis yra suskirstyta į 28 smulkesnės sritis. Ir tuomet šalis pačios gali apsispręsti, kaip vyks vadovavimas. Mes laukiame šalių rekomendacijų visose srityse. Mes, pavyzdžiui, žinome, kad Vokietija galbūt turi kažkokių taktinių e, rekomendacijų, kurios galėtų būti įtrauktos į mokymo programas. Ir žinome, kokie nustatyti standartai lėktuvams, kurie turėtų būti e, laikomi tinkamais mūšiui. Manau, kad e, mes manome, kad tas rekomendacijas verta pateikti ir kitoms šalims. Mes tą darome. Tad labai svarbu turėti ne mažiausią bendrą vardiklį, bet visiems siekti aukštesnių tikslų, ambicingesnių tikslų ir standartų. Mes dirbame prie šito principo įgyvendinimo Mes žiūrime, kokia yra sutelkta geriausia praktika. Mes, pavyzdžiui, Prancūzijos vizijas tam tikras ir perspektyvą galime, susijusią su, pavyzdžiui, oro transportu, galime pasiūlyti Belgijai, kuri galėtų irgi tą gerą patirtim, tą gerą praktiką pritaikyti ir, ir, ir ją pasidalinti. Štai čia matote dar vieną skaidruolę. Uh, uh, nations, uh, gave, uh, aircraft, body, uh, towards, uh, Euro Siekiama europinės oro transporto kontrolės ir operacijų kontrolės. Ir čia matome realiai valstybių norą kažkiek uh, savo valdžios atiduoti būtent dėl to, kad yra tokie siekiai. Aišku, Prancūzija. Pirmininkė, jūs puikiai žinote, kad reikalinga užsitikrinti ir užžiūrio teritorijų departamento palaikymą ir, ir atitinkami yra jūsų ir pajėgumų klausimai ir brandoliniai elementai taip pat. Tai visi tie ištekliai, pavyzdžiui, Prancūzijos atveju išlaikoma tam tikrų atitinkamų elementų kontrolė. Pavyzdžiui, Vokietijoje matome, tarkim, SX nėra mano valdymo sritis, vis dar, aišku, jie yra NATO valdymo sritys. Ir arba 340, tarkim, toks. Uh, orlaivis, kurį naudoja kanclerė, kartais parlamentarai, tai yra valstybiniams skrydžiams naudojamas lėktuvas be abejo, kontrolė yra valstybės. Taigi, pirmininkė, aiškiai matome, mažėja skaičių ir tose srityse, uh, Bendrai matome, kad taktinių orlavių srityje plečiamės Vokietijai, aišku, 60, prancūzai taip pat. Uh, Mes jau pradėjome peržiūrėti mūsų orlaivių parką visą, galvojam, kaip atsisakyti kai kurių elementų, stiprinant pajėgumus ir, ir derinant mūsų pajėgumus sriti, skirtingose sritise, galvojant ir apie naujų jau orlaivių tipų panaudojimą, kuomet jie, juose bus galima panaudoti. Kita skaidrė, kalbame apie pasiekimus pirmininkė, ponės ir ponai. Mes esame užsitikrinę esminių poslinkių sėkmingai, kai kuriuose srityse judame kaip Europos gynybos agentūros siekių ir čia bendradarbiavimo srityje noriu pabrėžti, kad mūsų valdymo struktūros dirba palaikant labai glaužius ryšius, pavyzdžiui, su Europos gynybos agentūra. E, turime pakankamai gerus ryšius su Europos e, transporto agentūra ir Europos oro grupėmis. Visur turiu galimybę juos panaudoti, jų pajėgumus ir, ir me, visuomet ta nauda yra abipusė ir tuomet visuomet e, bendarbiavame. Dėl diplomatinių visų procedūrų, aišku, įdomu visuomet Europos gynybo agentūroje pažiūrėti, kaip ETC viską yra suderinusi. Mes esam susiderinę visus diplomatinius klausimus, visas procedūras, pažiūrėjau, kuomet ir pavojingas krovinys yra puikiausiai organizuojami bendri skrydžiai, jokių nėra papildomų e, prievolių. Uh, kad kiekvien, kiekviena valstybė gali pasakyti, kad ji pageidavo dalyvauti tose bendrose procedūrose. Toliau, tarkim, jeigu uh, vadovaujate AD Kongo, pavyzdžiui, tikrai labai sėkminga Europos operacija Kongo Demokratinėje Respublikoje bendros uh, o funkcijos vykdomos bendras krovinys gabenamas ir kartais ne visuomet, pavyzdžiui, žinai, kiek, kuri, kiek įgula yra skraidžiusi, tai labai svarbu yra turėti bendrą bendrą tą vaizdą, kad žinotum, kiek valandų e, įgula skrido, kiek gali dar panaudoti, viską reikia derinti, sertifikavimo procedūros čia yra labai svarbios bendros. Toliau oro medicinės ir gelbėjimo evakuacijos procedūros vėlgi labai svarbios, kaip aš jau sakiau, mes labai aktyviai dalyvavome bendradarbiavime su Europos gynybos agentūra ir uh, yra labai svarbus šia protingas karinis planavimas. Pavyzdžiui, su rinkimais Kongo matėme labai puikiai labai svarbu išsiaiškinti, kokius išteklius turime, ką mes galime pasiūlyti vienai ar kitai valstybei. Pavyzdžiui, jeigu yra nekovinio tipo evakuacija, tarkim, ES piliečius reikia evakuoti iš kažkokios valstybės, mes matome, ką mes galime panaudoti ir bet kuriuo momentu aš galiu spręsti, aišku, kaip vykdyti vieną ar kitą operaciją, aišku, su politiniais visais pavedimais. Ir toliau kitą skaidrę matome rezultatų lentelę. Štai taip ją pavadinčiau, čia matome visą sėkmę, čia nesislėpia kažkokios tai nesėkmės, mes matome viską, kaip sėkmingai viskas klostėsi, kuomet oro pajėgų vadai labai e, rėmė mus ir politiniai vadovai labai e, rėmė visą Europos oro transporto valdymo struktūrą Ir matote, mes turime. Ir pavyzdžiui, tarkim, papildymo kūrų ore operacijos puikiausiai um, vykdomos unifikuotos apsaugos pajėgos, taip pat vis, galėčiau daug sėkmingų tokių pavyzdžių paminėti. Kita skaidrė. 2010, kuomet pradėjome Turėjome apie maždaug 600 valandų skrydžių per valstybės, matome, kaip ETC dirba, jok, tikrai jokių problemų nekilo. Europos parlamento nariai, vokiečiai, pavyzdžiui, įlipo į orlaivį Kielne ir skrido į naujų gynybos pajėgų struktūros pristatymą ir juos nustebino puikus bel, belgiškas orlaivis, kurios, kuris nuskraidino juos į Berlyną. Nes vokiečių lėktuvai tuo metu dirbo ISAF operacijose irgi tuo pat metu. Taigi tai dar vienas pavyzdys, kaip galime sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir užtikrinti bendarbiavimą. Dabar kita skaidrė, jeigu įskaitote, kokia yra nauda yra operacijų srityje. Uh, Nebūtina gal čia detaliai visko aptarti, kita skaidrė. Mes e, dalyvaujame bendrose vieningos e, apsaugos operacijų skrydžiuose, vėlgi minėjau tas nekovinio e, evakuavimo operacijas, kitose sritise taip pat dirbame ir labai sklandžiai E, prancūzų pajėgos per savaitgalį e, perdavė mums visą valdymą ir buvo iš e, šiaurės į pietus perkeltos pajėgos, mes operacijoms padėjom viską gyveninti. Unified Protect operacija, aš sakyčiau, tikrai buvo labai sėkminga, labai puikūs įvertinimai ir galiu pasakyti 20 procentų uh, tos pagalbos suteiktos Prancūzijai buvo orlaiviai iš Belgijos, Vokietijos ir Niderlandų. Toliau kita skaidrė. Paskutinės gal trys skaidrės jau būtų, ką aš norėčiau Jums papasakoti. Europos oro transporto valdymas yra, man atrodo, puikus pavyzdys, na, galbūt net ir modelis įgyvenant Europos bendro saugumo ir gynybos politiką, jos iniciatyvas dėl um, pajėgumo apjungimo ir pasidalymo jais. Manau, kad tikrai sinergija labai svarbi, galima optimaliau panaudoti išteklius ir tuo laiku iš tikrųjų. Pavyzdžiui, su Unified Protector operacija mūsų komandos puikiausiai dirbo. Galima sumažinti ir papildomas išlaidas. Štai mes matome, kiek sutaupome valstybėms. Ir mes tikrai taupome pinigus. Ne, pavyzdžiui, su Vokietijos euromedicinos evakuacijos operacija ir toliau yra planuojama kitos operacijos ir tikrai lab, daug pigiau yra tas operacijas vykdyti. Mes mažiname du naštą ir labai puikiai užtikriname funkcinį pasidalymą. Toliau mes galvojame, kad Mes esame keturių valstybių karinės struktūros dalis. Manau, kad tai yra labai svarbus pareiškimas, kurį galiu padaryti ir kuomet praeitų metų pabaigoje generalo Palimeros aš pateikiau ataskaitą, e, jis pasakė, kad štai jūs dabar esate ir prancūzų generolas. Ir štai Vediko man, mano komandos narys uh, yra toks pavyzdys, kad dirbame ne nacionaliniu pagrindu, mes apimame visas struktūras. ir visos keturios valstybės dirba iš vieno. Aš manau, kad tikrai galiu Jums pasakyti, jog nėra labai lengva visiems suprasti, jog dabar tokia e, tarptautinė valdymo struktūra padeda keturioms valstybėms dirbti kartu. Uh, Mes dar turime padirbėti dėl kalbinių elementų. Manau, kad e, labai svarbu tai, kad ne, ne visos valstybės kalba angliškai, ne, tai ne jų gimtoji kalba. Aišku, tai yra aviacijos kalba Ir labai svarbu, kad būtų vienas kodų e, paketas ir aišku, tuomet kalbinis elementas yra svarbus ir čia technikų darbas yra ypatingai svarbus. Ir visa dokumentacija turi būti anglų kalba. Taigi tie dokumentai, kurie yra vokiečių ar prancūzų kalba, turės būti visi išversti į uh, anglų kalbą tam, kad galėtų dirbti tokios kelių valstybių struk, tos, ta bendra struktūra, bendros struktūros. Tik tokiu būdu bendrai visa organizacija galės veikti, jeigu bus geras visų operacijų matomumas. Iš ETC valdymo požio taško vienas iš iššūkių būtų labai svarbu, aišku, buveinė. Aš labai dėkoju Olandijos atstovams čia parlamente už tai, kad priemėt, Olandija priemė mus, puikia vieta, tikrai labai galime efektyviai dirbti toliau dėl mokymo, dėl mokyklų. Mes kol kas turime tam tikrų problemų mūsų tarptautinių europinių bakalaurų. Bet mes tikimės tuos lausimus išspręsti per ką taip pat. Dabar operacijų pajėgumai, investavimas į funkcinės atitinkamas rytis mes tikimės iki 2012 metų užtikrinti. Tik Dėl Luksemburgo dalyvavimo prasėda po truputėlį parengiamieji darbai dėryboms. Mes tikimės Luksemburgo dalyvavimo pakankamai greitai 12-13 metais. Dėl sutarties, aišku, reikia galvoti apie tai, kad galėtų naujos narės prisijungti. Mes galvojame, 2013-2014 metais turėtų šie darbai priartėti prie pabaigos. Ir, um, Visos kitos valstybės, aišku, irgi yra kviečiamos dalyvauti, integruotis. E, kita skaidrė. ETC. Mm, ar tai yra modelis e, išteklių apjungimui? Aš sakyčiau tikrai, tai yra puikus pavyzdys. Aš stengiausi paminėti kai kuriuos gerus tokius pavyzdžius. Aišku, mes a, ne, nežudome žmonių, mes. A, 80-90 procentų mūsų skrydžių yra palaikymo skrydžiai. Tai yra ta geroji dalis oro transporto, ta gražioji pusė. JATC yra unikali struktūra, aš sakyčiau. Aš taip pat galvoju, kad kai žiūrime mm, visą tą savokų e, tikrai iš, išmintingą suformavimą, tai galima dar galvoti apie tolesnį išteklių apjungimą ir dar teisingesnį, geresnį pasiskirstimą jais. Pagrindiniai tokie kriterijai, aš iš savo pusės sakyčiau, kad e, Kažkurios valstybės turi žengti pirmą žingsnį, jos turi būti pasiryžusios kažko atsisakyti, na nesakyčiau suverenumo galbūt, bet tikrai tai svarbu, nes sukūriamas didelis darbo efektyvumas ir galų gale nacionalinių darbuotvarkių nereikia riboti, bet reikia pasiremti išmintingų dizainų, išmintingą struktūrą. Reikia galvoti apie visą paketą kodų, aišku, kurį gali mūsų organizacija pasiūlyti, aišku, išsprendus viską, kalbinius elementus ir pasiskirstimą. Uh, Tai tiek, pirmininkė, ačiū Jums. General, merci beaucoup. Euh, Labai dėkuoju generolui už tokį dinamišką ir išsamų pristatymą, kuriame atsispindėjo ir e, stipriosios pusės šitos struktūros bei e, tai, kas, kas gali atsirasti ateityje. Manau, kad uh, mes iš tikrųjų e, susipažinom su tuo, kas egzistuoja šiandien šioje srityje. Ačiū dar kartą Jums už pristatymą. Aš neturiu iš principo klausimo dėl e, funkcionavimo. Jūs taip pat kalbėjote apie galimą plėtrą šitos sistemos, paminėjot Luksemburgą, bei sakėt, kad kitos valstybės yra susidomėjusios. Ką Jūs e, manote turint omenyje potencialius kandidatus, ką e, manote, kokios turėtų būti tų valstybių pagrindinės e, charakteristikos, ar tai yra gebėjimų ypač e, aspektai svarbus, materialiniai aspektai galbūt čia svarbus, ar, o galbūt ir tie ir kiti Ar čia labai svarbus doktrininiai, politiniai dalykai, nuo ko priklauso tų kandidatų parinkimas ir prieimimas, koks bus jūsų požiūris plečiant e, dalyvavimą šioje struktūroje. Kolegos taip pat e, e, pareiškė norą pasisakyti. Visų pirma, suteiksiu žodį vicepirmininkui Lizek, kuris e, taip pat rengia pranešimą, kur yra kalbama apie pooling ir sharing. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš galiu tik tai pritarti tam, ką jūs sakėte. Dėkoju už pranešimą, nes e, iš principo aš savo pranešime, kurį ką tik parengiau, sakau praktiškai tą patį, ką ir jūs sakėte. Jūs Tai, ką Jūs sakote, iš esmės patvirtina mūsų tezės pranešime. Pone generolė, savo pranešime mes, aišku, truputį ir sauliaidome pasvajoti ir, ir ten sakom, kad galbūt pooling and sharing taps e, europinio masto idėja. Turiu Taip pat ir klausimą jums, e, generolė. Galbūt tas e, klausimas, kurį pateiksiu, bus e, gana politinio pobūdžio. Kaip sakoma, Lenkijoje, jeigu viskas yra taip gerai, tai, tai galbūt reiškia, kad, kad, kad viskas iš principo nelabai gerai yra. Man kyla klausimas, kodėl tas projektas yra toks ribotas, kodėl, sakykime, ispanai e, ar italai nedalyvauja tame projekte, jeigu sakot, kad tas projektas toks geras. Ponas Galer. Dėkuoju. Mane pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums už tokį įdomų pranešimą. Esu truputį nustebęs, matydamas su kokia aistra. Naikintuvo pilotas kalba apie oro transportą. Tač, tačiau, e, aišku, jeigu viskas taip gerai funkcionuoja, kaip jūs sakėte, tai iš tikrųjų galbūt tuomet e, kelia susižavėjimą tas dalykas. Aš dabar paliesiu kai kuriuos aspektus. Pasakysiu angliškai, jūs kalbat apie visų e, nacionalinių, nacionalinės kompetencijos pajėgumų, e, kompetencijos ir pajėgumų laipsnišką perkelimą. Tačiau e, gal galit pasakyti tiksliai, kiek, koks yra indėlis kiekvienos valstybės procentais. Ir e, ar viskam vadovauja EATC, jūs kalbėjot apie lėktuvus, ar, ar sraigtasparniai neturėtų taip pat patekti į tą sistemą. Jūs e, taip pat remiatės e, supratimo memorandumais šioje srityje. Ir kalbant apie naujus variantus, norėčiau paklausti, ar jūs nenumatote naujos bazės kūrimo e, struktūrinio nuolatyro bendradarbiajimo srityje, nes tai būtų naujas kiekybinis šuo, šuolis be kita ko ir, ir, ir sutarčių požiūrių. Toliau. Tai, ką jūs e, darote, yra ir, ir NATO. E, Lift Interim Solution. Uh, Jūs taip pat minėjote, kad e, gynybos agentūra turi lėktuvų parką ir kad yra tam tikrų projektų čia e, oro transporto srityje. Galbūt e, jūs paskui galėtumėte po savo sparno priglopti visą šį sektorių. Ir paskutinis klausimas. Vokietija. turi savo e, struktūrą jeigu ko nors neįmanoma padaryti, ar yra kitų galimybių, jeigu ko nors negali padaryti ATC? Um, Major General, thank you for that presentation. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už jūsų pasisakymą ir noriu užduoti du klausimus. Visų pirma, jūs paminėjote ataskaitos konkretų straipsnį kad tai yra didelis žingsnis link europinės integracijos. Ar jūs galvote, kad būtent ir tai, tai ir yra išteklių apjungimų pasidalimo jais esmė? Ar tai yra karinė integracija, tarsi karinis euras, ar ta kryptimi judama? Atsiprašau šią analogiją. Antras klausimas. Vėlgi ataskaitoje kalbama apie NATO, kad iš pradžių NATO dalyvavo, turėjo atitinkamus leidimus, tačiau kodėl nebuvo pasirinktas šitas NATO kelias, kodėl nuspręsta atskirai dirbti, aišku, jūs ir SAF paminėjote operacijas ir taip toliau. Tai ar efektyviau yra dirbti, kai esate atskiri nuo NATO, ar jūs norėjote išvengti kažkokių tai, kažkokio painėjimo ilgalaikiai perspektyvai? Well, um, thank you very much, um, ladies. Noriu padėkoti, ponės ir ponai, ir pabandyti atsakyti į jūsų klausimus pailiui, pradant nuo plėtros klausimo. Noriu pabrėžti, kad pagal sum, tą pirminį sumanimą keturios valstybės pareiškė, kad Europos oro transporto valdymo struktūra yra atvira ir kitoms galimoms narim, narėms ateityje. Taigi, pirmininkė, aišku, tos keturios bet tų keturių valstybių kitos valstybės, jeigu norėtų e, stoti į šią struktūrą, jos turėtų pateikti prašymą, pažiūrėjau, kaip Luksemburgas dabar daro, visas procesas jau yra prasidėjęs. Kodėl Luksemburgas nusprendė tai padaryti? Aišku, kad tai yra jau aiškus žingsnis, galvojant apie Europos oro koordinavimą. Britai, norvegai, Liuksemburgas tuomet buvo e, tos struktūros dalis. Taigi buvo 2006 metais žengtas dar vienas žingsnis, tolesnis e, Vokietijos, Prancūzijos, e, Belgijos ir Olandijos, Luksemburgas tuomet dvėjojo, bet dabar jie nusprendė, kad jie irgi nori prisijungti prie Europos oro e, transporto valdymo struktūros kaip aš jau sakiau, su Luksemburgu procesas juda į priekį. Taigi, dabar klausimas, ar a, Britų Europajėgos norėtų a, e, įstoti į šią struktūrą, duočiau tokį patį atsakymą. Tokia valstybė, kuri nori naudotis Europos oro transporto valdymo struktūra tam, kad efektyviau viskas dirbtų, kad būtų galima panaudoti įvairius kitus išteklius, kurias turi kitos valstybės, tai iš tikrųjų gali būtent tą ir padaryti, atitinka reikalavimus. Dėl efektyvumo išaugimo, taip, aš visuomet tai paminėčiau, bet aišku, vis tiek sprendimas yra politinis. Yra aišku, tam tikrų struktūrinių reikalavimų. Tai reiškia, kad e, jūs turėtumėte dalyvauti atarės finansavimo sistemoje, nes kažkas turi už tai mokėti. Pavyzdžiui, vokiečiai skrenda vietoje Prancūzijos, palaikydami Hamatan operaciją, tai aišku, už tai reikia kompensuoti pagal atarės sistemą kad būtų galima išlaikyti tą, tam tikrą pusiausvyrą tarp valstybių, kurios dalyvauja toje struktūroje. Ir valstybė gali ne vien tik tai pasinaudoti a, kitos valstybės struktūrą, bet ir atitinkamai turi užtikrinti tą pusiausvyrą, tarsi kompensavimą per atarės sistemą. Aišku, ta valstybė turėtų taip pat pasirašyti ir sutartį dėl dalyvavimo. Aišku, galima toliau kelti klausimą dabar JTC yra paremta taktiniais e, susitarimais, tai yra tai vadinami techniniai elementai ir aišku viskas labai priklauso nuo valsto, kurioje valstybė teikiama pagalba, po to yra, kokios yra pirkimų procedūros, informacinių technologijų, kiek yra galimybių, e, su, sujungimo galimybių ir taip toliau. Uh, Ir aš galvoju ne vien tik tai apie ETC mm, darbuotojų situaciją, bet pavyzdžiui bendrai apie mūsų struktūros e, situaciją, tarkim, jeigu aš noriu įsigyti kažkokios įrangos, iš karto patenku į bronzon tipo organizacijų sąrašą, nes taip yra nusprendusi Olandija, kuri yra mus priėmusi. Tai aišku, atitinkamai visi tie teisiniai elementai ir taip toliau yra svarbus. Tad sutartis yra reikalinga ir valstybė, kuri nuspręstų prisijungti prie mūsų, atitinkamai turi laik, atitikti visus tuos ir nuolatinių struktūrų reikalavimus ir taip toliau, kad tai yra nuolatinė struktūra, kuri užtikrina, aišku, atitinkamus valdymo elementus, pavyzdžiui, kaip ir dėl pratybų, tarkim, aš galiu atitinkamas organizacinės struktūras pasiūlyti pratybų atveju dirbti vietoj kažkokių tai valstybinių struktūrų, jeigu yra toks sustarimas. Taigi, sutartis turėtų būti pasirašyta, turėtų būti, aišku, dalyvavimas pasidalijant biudžetą, visas išlaidas. Taip pat būtų klausimas, kaip EP atrodytų. Ir čia irgi labai svarbu, ar galėtume dalyvauti ETC. Čia yra klausimas. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu yra Vokietijos oro transporto kažkokią tai operaciją, jūs turite investuoti savo darbuotojais, jūs turite investuoti ir į funkcinį, ir operacinį, ir operacijų ramsti. Ir turi būti bendrai ta situacija matoma visų dėl operacijų, visi turi pritarti tam, e, jeigu yra tie 2400 klientų, vis, visi turite aiškiai matyti, kiek yra išteklių ir kokią teisę turi tie klientai juos panaudoti ir taip toliau. Tai aišku, kad ir mano informacinės technologijos atitinkamai turi veikti ir turi viskas dėrėti su stojančios valstybės struktūromis. Tai aš manau, kad tokie būtų pagrindiniai kriterijai, aišku, greta politinių visų kriterijų, kurie nulemtų sprendimą vienai par kitaip, stoti ar nestoti. Dėl tų valstybių, kurios pageidauja prisijungti prie mūsų, sąžininkai turiu pasakyti, kad tai yra pirmas kartas, kai galbūt be kangarų grupės galiu dar atvirai kažkur pasisakyti šio klausimu. Šiandien pirmą kartą turiu galimybę aiškiai pasakyti, taip, plėtra vyks dėl to, kad matome, kad e, sutartis puikiai e, įgyvendinama, kas nebuvo prieš vienerius metus, pažiūrėjau, ko nelabai galėjome pasakyti. Ir, ir tikrai valstybės jungsis prie mūsų ir aš manau, kad jungtinė karalystė palaipsniui taip pat, nes iš pragmatinio požio taško įtikinama yra nauda mūsų struktūrų. Mm, puikiai žinau tą iš Britų kolegų. Turime e, ir ryšių palaikymo pareigūną su Ispanija. Manau, kad tai yra puikus signalas, kad ir Ispanija juda link narystės. Aš manyčiau, vertindamas iš savo požiūrio e, taško, tai tik į gerą. Aišku, turime aiškiai žinoti, ką mes darome, ką mes norime padaryti. Ir dabar dėl to, kiek turime orlaivių ir kokie yra valdymo pajėgumai, aš esu patenkintas tuo, kiek turime orlaivių, operacijų kontroliai. Niekuomet, aišku, jų nepakanka, nes reikia ir iš trečių šaltinių, ir valstybės, aišku, turi iš šono, aišku, pasinaudot pajėgumais, nes kariniai pajėgumai yra labai brangus, todėl mes naudojame pigesnius variantus, pavyzdžiui, konkurso kelių. Tai yra pigiau negu įsigyti savo orlaivius. Tai aišku, uh, Pavyzdžiui, ne visuomet platos korpuso lėktuvas yra tinkamas ir taip toliau. Pavyzdžiui, tas, kuris sprendžia klausimus, kokio reikia lėktuvo, sėdi per šimtą metrų nuo manęs, tai jokių problemų galima suderinti tuos klausimus. Aišku, valstybės ne visos yra vienodos, tos, kurios dirba JATC ir aš manau, kad ateityje galima padirbėti šiais lasmais. ATF taip pat yra skirtingos valstybės, tai mes galvojame, kaip ETC gali duoti naudos toms įgaloms, kur, už kurias mes esame at, atsakingi. Tai mes, aš noriu investuoti į. A, a, į apmokymą ir štai kolega pulkininkas tą gali tikrai pasakyti, kad galima galvoti apie tokį mokymą, kuris yra labai svarbus, norint e, įguloms išgyventi kovinėse situacijose. Pavyzdžiui, JAV St. Joseph, Zūri e, e, skrydžiai da, skrendame. Taip labai geri apmokymai, bet brangus, bet mums labai svarbu matyti, kaip jie dirba. Bet ir amerikiečiams yra įdomu, aišku, dalyvauti Europos mokymuose. Ar mes galime per ETC tai padaryti? Ne, mums tada reikėtų galvoti apie kitokius išteklius. Bet mes galime užtikrinti palaikymą ir tą mes ir darome. Pavyzdžiui, didžiulę konferenciją paremėm EDA e pirmininko raštą gavau. Mes tikrai galime daryti, pavyzdžiui, Europos gynybos agentūros vardu. Ta, tai ir. Uh, sutinku ir, ir su pirmininkais, pavyzdžiui, Saragosai bus susitikimas, kalbėsime apie mokymą, bet taip pat ir apie žvalgybinę pusę ir taip toliau. Tai kaip TLP pavyzdžiui techninės vadovybės programa, techninio vadovavimo programos Aragosoje labai svarbus elementai. Mes galime galvoti apie naujas, nu, naujas formas. Kodėl ne NATO? Karinė integracija? Na ne. Tai yra divizijos lygio uh, štabas, galvojant apie karinius junginius. Ir tai man tai yra svarbu. Man labai svarbu, kad prancūzų ginkluotos pajėgos galėtų geriau dirbti, oro transporto srityje. Tai yra mano tikslas užtikrinti paslaugos taip. Ir buvo pasirinktas nacionalinis požiūris, kodėl ne NATO. Mes nusprendėme, kad čia sinergija aiškiai matoma, kodėl valstybės pasirinko, kadangi tai yra valstybių pasirinkta struktūra. Thank you. Just a quick one. Um, sorry, the treaty... Uh, Labai trumpai. Sutartis. Man ne visiškai aišku, kokia čia sutartis. Ar tai yra ES sutartis, ar tai yra kažkokia tai atskira uh, visiškai tarp mm, sutartis, uh, ar čia NATO turi kažkiek kokios tai įtakos, tai tarptautinės sutartis. Tai yra sutartis būtent, kurie apibrėžia mm, kokia yra EATC pozicija, kai eina kalba apie Čia aš jau turėčiau atsargiai kalbėti, aišku, nes tai yra e, teisiškai privalomi elementai. Būtent tai e, keturios valstybės yra apibrėžusios, kokios yra EATC funkcijos. Écoutez, mon général, je crois que vous avez été euh, parfait. Dėkuoju, ponė generolė, jūs labai aiškiai išdėstėte viską. Mano kolegos ir aš esame labai patenkinti ir dėkingi Jums dar kartą už Jūsų komentarus ir už atvykimą, kaip sakė vicepirmininkas Lyzekas. Tai mums yra labai įdomus pavyzdys, jisai puikiai iliustruoja tą supratimą, tą filosofiją, kurią mes norime įtvirtinti valstybėse narėse, kad jos bendradarbiautų karinėje srityje ir kitose srityse. Tikimės, kad šis pavyzdys ateityje pasiteisins ir kitose e, srityse ir, ir, ir pratesiant tą bendradarbiavimą. Jūs taip pat labai gyrėte Endhoveno e, įrangą, tai galbūt apsilankysime pas jūs, aišku, mes neprašysim jūsų transporto paslaugų, tai būtų nesiškai padaru, bet kuomet mes kur nors vyksime už ES ribų bendros saugumo ir gynybos politikos kontekste, tai galbūt tuomet e, paprašysim, kad padėtumėt mums. Šiaip ir taip, dėkoju, ponė generolė, ponė pulkininkė, linkiu Jums ko geriausios kloties, na, o e, vėliau mes, aišku, stebėsime, kaip jūs dirbat ir e, galbūt apsilankysime pas jūs.